Pirmininkė. Aš norėčiau tik tai prieš perinant prie kitų e, darbų, aš norėčiau informuoti, kad pagal 231 straipsnį darbo tvarkos taisyklių pagal ketvirtą dalį nebuvo paprašyta iki 5 valandos šitos pakeit... balsuoti dėl šių pakeitimų. Todėl šie pakeitimai priimti. Dabar perinam prie kito darbo